de präsidentin! gerbiama pirmininke gerbiami parlamento nariai pradedame posėdį vakar dienos posėdžio protokolas patvirtintas ir paskelbintas e, norėčiau sužinoti ar kas nors prieštarauja jei ne skelbiu e, protokolą patvirtintų.